klausimais parlamentinės kontrolės e, procesas bus daug labiau sustiprintas prieimu šį tekstą. E, Dėkoju, ponė Sair. Jeigu kalbate apie visuomenę, jūs tikriausiai turite galvoje tik tai tuos, kurie dalyvauja šiuose diskusijose, nes, manau, viešiau e, vykdyti diskusijų mes jau negalime. Taigi baigiame diskusiją šiuo klausimu, balsuosime rytoj. O rytoj, ketvirtadienį, gruodžio 16 dieną, tęsime plenarinį posėdį. Tai yra. Rytoj yra Šventosios Adelės diena, tai yra mano amžinatilsi motinos vardas. O, o visą informaciją apie mūsų posėdžius ir darbo tvarkės gausi, galite rasti e, mūsų parlamento internetinėme puslapyje. Rytoj aš taip pat pirmininkausiu posėdžiu, taigi atsisveikinu su jumis iki rytojaus.